vyks diskusijos apie žmogaus teisų pažeidimų klausimus. Aptarsime šiandieną tris klausimus. Pietų Afrika, Sveikuojančių kalnakasių nužudimas Pietų Afrikoje. Pane Dekaizė, pirmoji minutė. E, pirmoji kalbėta viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai nebuvo tragedija, tai buvo žmogžudystės ir norėčiau, kad išsaugotume žudinių, žudinių terminą pavadinime. Trisdešimt keturi mirė, iš septyniasdešimt yra sužeistų, tai iš tiesų yra žudinės. Na ir mus stebina tai, kad yra draugiška, bičiuliška valstybė, kuri daug kovojo prieš apartheidą. Ir Pietų Afrika iki tam tikro momento buvo tam tikras modelis pavyzdys Tačiau netgi su pavyzdinėmis šalimis, su bičiulėmis šalimis turime joms visuomet būti atviri ir pasakyti tiesą. Dabar e, prezidentas Zuma pradėjo tyrimą dėl to, kas nutiko. Tai buvo kalnakasiai, kurie kovojo su neprimtinomis darbo sąlygomis ir jie buvo apkaltinti žmogžudystę. Taigi, ką galėtų dabar padaryti Europa šioje situacijoje? kalbant apie mūsų santykius su Afrikos valstybėmis, labai svarbu, kad mes žiūrėtumėme, kaip ten dirbančios įmonės vykdo socialinius įsipareigojimus. Ir dėl to ir mes esame šiek tiek atsakingi, atsakingi už tai, kas nutiko Pietų Afrikoje. Ačiū. Kita kalbėtoja, ponia Kil Nilsson. Pusantros minutės. Mėly kolegos, mes visi smerkiame smurtą, tokį baisų smurtą, žmogaus teisų pažeidimus, kurie įvyko Pietų Afrikoje. Tai vienas baisesnių nutikimų. Pietų Afrika gan dažnai buvo laikoma demokratijos modeliu. Ir dabar turi galimybę parodyti, kad gali taikyti pagrindinius principus vykdant teisingumą laikantis žmogaus teisų. Taigi aš sveikinu tai, kad įsteigta tyrimų komisija, kuri bandys išsiaiškinti tos tragiškus įvykius. Tačiau labai svarbu, kad mes taip pat pasmerktumėme ir to vieno tikslo įstatymų taikymą, kurie, įstatymų, kurie buvo taikomi aparteido metu. Pietų Afrikoje, kaip ir daugelį kitų Afrikos šalių, nelegalus turtas sąlygoja vis didesnį plačių visuomenės lūksnių skurdą. Dėl to labai svarbu, kad būtų kovojama su aparteido režimu. Tačiau e, toje kovoje išriškėjo dideli socialiniai skirtumai ir dabar egzistuoja tam tikras ekonominis aparteidas. Gamtinių išteklių pasidalymas yra esminis dalykas Afrikos žemynė. Ir didelės korporacijos turi prisimti savo atsakomybę dabartinėme konflikte. Dėl to Europa turi skatinti žmogišką ir ekonominę plėtrą šiame regione. Ypatingai kalbant apie iškasenas, e, kuomet yra dirbama e, kasyklose, kur nesilaikome jokių socialinių ir aplinkos sauginių reikalavimų. Taip pat turime nepamiršti, kad Pietų Afrikoje, kaip ir kitur pasaulyje, demokratija nereiškia vien tik tai laisvus rinkimus. Tai reiškia ir socialinį teisingumą. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Tennok úr. Ačiū. Toliau ponia Kenok. Vertė atsiprašo ponas Kenok. Po parteido, po pirmųjų rinkimų Europo, e, Afrikos ekonomika yra labai svarbi, yra daug mineralų, todėl Afrikos politikoje labai svarbi lyderystė, taip pat kaiminystės politika. Tačiau šie įvykiai rodo, kad šalyje nėra stabilu. Policijos pajėgoms reikalingas atitinkamas mokymas, kaip kontroliuoti mases. Aš savo frakcijos, ECR frakcijos vardu užjaučiu žuvusiuosius ir taip pat užjaučiu visus išgyvenusiuosius, kuriuos, kurie vėliau buvo apkaltinti nužudimo. Tačiau ši tragedija yra išnaudojama kitiems tikslams. Tai yra didelė grėsmė demokratijai Pietų Afrikoje ir stabilumui visame regione. Dėkoju. Köszönöm szépen, sajnos egy hibát követ. Ačiū. Dėk, dėja, suklydau. Sako pirmininkas, netrukus panevežė. Neslėpsiu, ponė pirmininkė, kad nesu patenkinta tuo, kad guja atstovai tretieji gali pasisakyti Pietų Afrikoje demokratijos viltis nėra labai stiprios, nes pasaulio kapitalistai bando naudotis šios valstybės turtais, nes tik maža dalis jos gyventojų valdo beveik 90 procentų viso šalies turto. Taigi esama apartaido ekonomikoje Pietų Afrikos. Marikanos e, aukso kasyklose susirinko tūkstančiai kalnakasių šachtininkų ir juodųjų ir baltųjų, kad protestuotų prieš nepriimtinas darbo sąlygas ir taip pat prieš teisės saugos netinkamus veiksmus jų atžvilgių. Galime tik džiaugtis, kad buvo sureaguota į šias e, žudinės. E, turime nepamiršti, kad tai buvo, kad tai buvo vienkartinis įvykis. Nuo 2010 metų žuvo, buvo nužudyti Pietų Afrikos šachtose daugiau nei 800 žmonių. Ačiū, ponė Ponas Posiltas kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dėkingas, kad labai aiškiai šios žudynės vadiname masinėmis žudynėmis, kad tai pavadinta ir rezoliucija. Pone De Kaiser e, pritarė per dėrybas taip pat tokiam rezoliucijos pavadinimui. Jeigu nebūtų to pavadinimo paremusi, tai dabar rezoliucija būtų pavadinta kitaip. Pietų Afrika yra mums svarbus ekonominis ir politinis partneris, turime ją remti ilgą laiką, šalis kentėjo nuo žiauraus apartaido režimo ir mums už tai tenka taip pat dalis atsakomybės. Tačiau šiandien turime užtikrinti ir pasiekti, kad demokratija nebūtų pasmaukta šioje šalyje kaip ir teisinės valstybės principai. Todėl reikia aiškiai pasakyti, kad šios masinės žudynės e, Pietų Afrikoje reiškia ir tam tikrą sisteminį demokratijos silpninimą. Ir būtent tą būtina pabrėžti šioje rezoliucijoje. Ačiū ponui Poseltui. Paskutinis kalbėtas frakcijų vardu ponia Oiland. 79 žmonės žuvo ir 34, e, buvo sužeisti, 34 žuvo. Tokia buvo atidengta e, policijos ugnis įstrikuojančius šachtininkus. E, Strikuojantis šachtininkai nepritarė taikos susitarimui tarp profsąjungų ir šachtų valdytojų. ES privalo e, paraginti Pietų Afrikos vyriausybę atlikti nepriklausomą tyrimą, tačiau taip pat ir pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą. ES e, taip pat e, privalo nustatyti minimalius socialinius darbo sąlygų ir kitus standartus importuojamiems iš Pietų Afrikos gaminiams tam, kad padėtų šioje kovoje. Dabar kalbės ponas Kačmarekas, LP frakcijos narys, pirmininkė, kolegos Pietų Afrikos Respublika yra išimtinė valstybė tame regione, ji labiausiai išsivyšiusi ir gali daryti didžiausią teigiamą įtaką e, kaimynėms. Kita vertus, tarp išsivyščiusių valstybių niekur kitur pasaulyje nėra taip pavojinga kaip Pietų Afrikoje. Yra labai daug emigrantų atvykstančių į e, šią šalį, o ankstesnės aparteido aukos ją e, palieka. Reikia ne tik išsiaiškinti tiesioginės šios e, tragedijos priežastis, tač, priežastis, tačiau ateityje būtina pašalinti struktūrinės smurto protrukių priežastis Pietų Afrikoje. Kai kurių ekspertų vertinimų po apartydo pabaigos padidėjo turtiniai skirtumai tarp skurdžiai ir turtingai gyvenančių e, piliečių. E, Dvidiškumas, korupcija, kitos priežastis, kurias būtų galima įvardinti tiems reiškiniams. Mes linkime Pietų Afrikai, kad padėtis joje pasikeistų. Ačiū ponas Kešminas, socialistų frakcijos vardu, vieną minutę kalbėti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Tenokas, kuris visiškai teisingai vardijo, kas nutiko. Tai yra sudėtingas klausimas, sudėtinga situacija ir be jokios abejonės vienašališkai pasmerkiu 34 kalnakasygos darbuotojų nužudimą. Prieš nu, jų, tą nužudimą buvo ir daugiau saugumo neramumų, dėl to turime labai atsargiai daryti išvadas. Prezidentas Zuma ir jo vyriausybė veikia atitinkamai ir viską daro sėkmingai. Turime palaukti tyrimo rezultatų, tačiau dar svarbiau turime pašalinti tokių tragedijų priežastis, neramumų priežastis, tai yra ekosocialinės, ekonominės socialinės priežastys, turime su jomis tvarkytis, kaip sakė Tenokas visiškai teisingai, turime gerinti policijos pajėgų sugebėjimus uh, susitvarkyti su tokiomis situacijomis, teikiant jiems paramą. Aš nepasirašiau po šiuo dokumentu dėl to, kad yra įtraukta žodis žudynės. Aš manau, kad yra užbėgama įvykiams už akių, nėra palauktas tyriamojo komiteto e, išvados. Dėkoju. Ačiū. Ponas Paška. Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Didžiulis skurdas, baisus, baisi socialinė neligybė tarp neturtingųjų ir siaura turtingųjų klasė kelia socialinę įtampą pietų Afrikoje. Įvykiai Marikanos kasykloje rūpjūčio mėnesį tai puikiai parodo brutalūs policijos pajėgų veiksmai nukreipti prieš kalnakasybos darbuotojus pareikalavo gausybės mirčių ir daugelis buvo sužeista. Tai sukėlė kitas protesto bangas tarp kalnakasybos darbuotojų. Galiausiai tos įmonės nesugebėjo civilizuotai vesti dialogo su savo darbuotojais su savo darbininkais. Ir tai tik tai įrodo, kad stambiosios korporacijos visiškai negerbia žmogaus darbo ir nesugeba sukurti padarių darbo sąlygų. Mes reikalavome tyrimo, prieigos prie teisingumo ir kompensacijų išmokėjimo, tačiau tai yra minimalus reikalavimas. Ačiū. Dėkoju. Guja frakcijos vardu, ponas Merfi. Nekarta tarptautinėje žiniasklaidoje buvo bandoma įvesti sumaišties. Buvo teigiama, kad kalba eina apie sudėtingus tarp profsąjunginius klausimus. Čia nieko sudėtingo visiškai nėra. Darbininkai teisėtai surengė streiką dėl to, kad norėjo geresnių sąlygų, aukštesnių atlyginimų. Juos su jais susidorojo policija, šaudė jiems į nugaras. Faktiškai tai policija veikė kaip privatų saugumo darbuotojai. Iš anksto buvo numatytos tokios žudynės. Ir tai rodo, kad prezidento Zumos valdymo metu Kalnakasybos asociacijos laikosi dešiniųjų e, pažiūrų. Dar labai svarbus profsąjungos atstovas, vadovas priklauso akcininkams, vienos stambios korporacijos akcininkams. Nedidelis elitas susikuria didžiulį turtą, išnaudojant juoduosius Afrikos darbininkus. Kai prezidentas Zuma lankysis Briuselėje, aš dalyvausiu rengiant darbuotojų demonstraciją, siekiant palaikyti Pietų Afrikos kalnakasybos darbuotojus. Ačiū, sąraše dar trys kalbėtojai. Ponas Verhien, pirmas, prašom. Gerbiamas pirmininkas, mėly kolegos, smurtiniai protestai prieš šios įvykius, kurių metu žuvo dešimt žmonių, rūpjūčio šeštosios dienos susirimimai tarp policijos pajėgų ir streikuojančių kalnakasių manikana, kurių metu žuvo 34 darbuotojai ir 68 e, buvo sužeisti, e, parodo E, kokia sudėtinga padėtis yra Pietų Afrikoje, tokius įvykius reikia griežtai e, pasmerkti, tačiau jie vyksta dėl e, didžiulės socialinės atskirties, didžiulių socialinių turtinių skirtumų. Manau, kad reikėtų užtikrinti, kad pareigūnai atsakingi už krizių valdymą sugebėtų geriau atlikti savo darbą, taip pat būtina išsiaiškinti, šių žudinių priežastis ir e, atitinkamas <clears throat> priimti atitinkamus sprendimus teismuose. Šie įvykiai turės plataus masto poveikį, galbūt visam regionui būtina šalinti tokių reiškinių priežastis, sudaryti geresnės sąlygas, užtikrinti veiksmingesnius mokymus, e, šiuo metu šiuos aspektus reikėtų atkreipti daugiausiai dėmesio ir steigti pagalbą partneriams iš Pietų Afrikos. Ačiū. Dabar kalbės socialistų demokratų frakcijos vadovė ponė Jekonsari. Neseniai. Pastarėjai įvykiai Marihanoje. Tai nėra viena parteidas ar kolonializmas, tai yra simptomas kuris rodo įsišaknyjusias priežastis. Mes turėtume raginti pietų Afrikos valdžios institucijas, kad įgyvendintų savo žmonėms duotus pažadus ir dėtų visas pastangas, kad būtų sumažintas socialinis atotrukis. Žinome, kad yra problemų Pietų Afrikoje ir tai yra didėjantis skurdas, nedarbas ir taip toliau. Pietų Afrikai reikia susitelkti ties kitomis rytimis, tai yra įgyvendinti gerą politikos pranavimą, kaip teigia Pasaulio banko pirmininkas Kin, lankydamasis Pietų Afrikoje. Ačiū, ponia Preida. Toliau. Kitas kalbėtas vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, aš labai sunerimęs dėl to, kas vyko Pietų Afrikoje ir kokių veiksmų ėmėsi policijos pajėgos bandydamos numalšyti streiką. Pietų Afrikoje profsąjungų teisės nėra gerbiamos ir aš manau, kad iš principo tie darbininkai pateko į tam tikrus pastus Ir e, tiesiog imamasi tam tikrų, siekiama tam tikrų politinių veiksmų. Afrikos, Pietų Afrikoje vyko daug nelegalių demonstracijų ir streikų. Ir e, tie veiksmai iš tiesų mus labai neramina. Taip. Köszönöm szépen. A KSDI keretében Kelly úré a szó egy percben. Ačiū toliau poniai Kelly žodis. Thank you, Mr. President. As has been said... Ačiū pirmininkė. Kaip jau buvo sakyta, tai yra didelė tragedija, 34 nušauti, 78 sužeisti, išskyrus tame tarpe 3 pareigūnai. Tai tik įrodo, kaip sunku pereiti nuo smurto kultūros prie demokratinės valstybės. Ir būtent todėl mes turime atsižvelgti ir į tai, kas vyksta kitose šalyse. Visas, visi žmonės, apskritai žmogaus gyvybė yra šventa ir tokius veiksmus reikia pasmerkti. ES lygmenį reikėtų pasakyti tris dalykus. Mes galime padėti vyriausybė užtikrinti, kad pietų Afrikoje turtas būtų paskirstytas tolygiau. Antra, mes galime daryti spausdimą verslo bendruomeniai, kad įmonės būtų socialiai atsakingos. Ir taip pat tarptautiniu mastu galime padėti profsąjungoms veikti pagal tarptautinės profsąjungų taisyklės. Ačiū. Toliau ponė Korina Kreco. Žudynės Manikanos šachtoje tikrai e, vertinamas kaip apgailėtinas įvykis dabar pradėti tyrimai dėl 34 kalnakasių nužudimo privalo būti atliekami kartu su tyrimais dėl policijos pajėgų veiksmų. Negalime už šios įvykius atsakomybę suversti vien tik tai kalnakasiams Afrikos nacionaliniui kongresui. Būtina priminti, kad jis siekia sukurti Afrikoje geresnės gyvenimo sąlygas. Ačiū dabar. Ką? Pone Jatinmakė, ačiū pirmininkė. Rūpiučio mėnesį gautas žinias iš Pietų Afrikos apie kalnakasių nužudymus sukelia šoką Negalime įsivaizduoti, kad e, galima taip e, malšinti tokiais būdais teikia demonstraciją policijos pajėgoms atidengiant ugnį į demonstrantus. Kai pamačiau atitinkamus vaizdus, net iš pradžių ėmiau abejoti jų tikrumu. Kokių veiksmų galime imtis, kad e, tokie įvykiai nepasikartotų. ES privalo pareikalauti Pietų Afrikos vyriausybės atlikti visapusišką šių žudinių tyrimą, tačiau ES privalo siekti daugiau. Pone Ešton turėtų pasiūlyti ES pagalbą siekiant sukurti geresnės darbo sąlygas Pietų Afrikos darbuotojams. Reikia svarstyti įvairias galimybės. Ačiū. Dabar Pone Vasiliu komisijos vardu kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Vyriausiai galiotinė vicepirmininkė ponė Ashton lankėsi Pietų Afrikoje praėjus kelioms dienoms po tragiškų Marikanos kasyklos įvykių. Ši tragedija palėtė ne tik Pietų Afriką. Žmonės visame pasaulyje sekė dramatiškus įvykius. Mes išreiškėme savo užuojautą žuvusių artimiesiems. Pone Ashton aptarė situaciją iš esmės su tais Pietų Afrikos pareigūnais, su kuriais jis susitiko, įskaitant ir užsienio reikalų ministrą bei vidaus reikalų ministrą ir naujai, naujai išrinktą Afrikos Sąjungos komisijos pirmininką. Mes džiaugiamės, kad prezidentas Zuma subūrė tyrimų komisiją, kuri tir šį incidentą ir taip pat tarp žinybinį komitetą, kuris spręs situaciją po Marikano žudinių. Pone Ashton Pietų Afrikos partneriams taip pat pasakė, kad ES su susidomėjimu ir dėmes, dėm, dėmesingai seks tyrimų komisijos rezult, darbą ir rezultatus. Prezidento Zumos įsteigta komisija komisijai pirmininkaus aukščiausio apeliacinio teismo buvęs vyriausiasis teisėjas. Dešimties narių tarpžinybinis komitetas, kurį subūrė ir paskyrė prezidentas Zuma, teiks paramą ir pagalbą žuvusiųjų artimiesiems ir taip pat ieškos sprendimų, bandant stabilizuoti kasybos pramonę. Būtų neteisingas spekuliuoti ir bandyti numatyti teismų komisijos darbo rezultatus. Tačiau, žinoma, akivaizdu išanalizuoti, kokios galėtų būti šio incidento priežastys ir aplinkybės. Dėkoju. Ačiū. Pateiktos šešios rezoliucijos mūsų diskusijų pabaigai ir po diskusijos vyks balsavimas.